Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponės ir ponai, labas rytas, pradėkime posėdį. Thank you. Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Šiandienos posėdį pradėsime nuo balsavimo, taigi pasistengsime, pasistengsiu kalbėti kiek įmanoma greičiau. Mūsų pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės patvirtinimas, jeigu niekas neprieštaraujate. Jeigu niekas neprieštaraujate, be pakeitimų patvirtiname darbo tvarkę. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas yra pranešimai. MD e, komiteto kitas posėdis vyks vasarį 17-18 dieną. E, Popietinės e, sesijos bus e, vasario 18 dieną bus atšauktos, taigi tų posėdžių nebus. Šiandieną yra verčiama kaip paprastai 18 kalbų, išskyrus estų, latvių, mal, maltiečių, slovėnų ir e, gėlų kalbas ir graikų. Na ir kaip paprastai, e, posėdis yra transliuojamas internetu. O dokumentus galite e, nusikrauti e, iš duomenų bazės. Kitas punktas yra 2015 metų protokolas E, gruodžio pirmosios dienos protokolo patvirtinimas. E, Protokolai buvo, protokolas buvo atsiųstas elektroniniu būdu. Ar prieštaraujate kas nors? Jeigu ne, tai tada patvirtinta. Ir tada periname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra prieštaravimai. Mes juos aptarsime E, savo bendroje diskusijoje. Taigi aš norėčiau pirmiausia paprašyti pono Bastas, kuris yra pirmasis pateikęs prieštaravimą, pateikti mums informaciją apie tai. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami kolegos, prieš save jūs rasite dokumentą. Tai yra e, nuo, nuo manęs, nuo socialdemokratų ir guoja, tai yra e, prieštaravimas prieš 3 MGO. genetiškai modifikuotus produktus 7708 ir 89708 e, ir FG 070 ir e, glikosidai ir taip pat glikocidų toli uh, e, ir priežastis, kodėl mes pateikėme šitą prieštaravimą, yra e, trejopa. Pirmiausia, procedūrinis dalykas. Komisija spalio 28 dieną e, pateikė pasiūlymą įvesti e, GMO maistui ir pašarams. Ir parlamentas paprašė naujo pasiūlymo, kuris neleis naujai, naujo GMO importo ir e, neleis išplėsti, pratesti dabartinės licenzijas. Šiandienos e, prieštaravimai ir vėlesni prieštaravimai plenarnėje sesijoje tvirtinant šiuos genų turėtų atitikti tai, dėl ko mes susitarėme spalio 28. Tai e, atitinka parlamento daugumą. Kita priežastis yra ta, kad šie trys GMO yra visi glyphosate resistant ir mes plenarinėje sesijoje apie tai kalbėjome. E, ir pristatėme AIORKA e, nuomonę, tai yra tarptautinė e, vėžio mokslinių tyrimų agentūra ir jie pristatė savo tyrimus bei EFSOS tyrimus ir jie sako, kad nieko blogo su e, jais nėra. Šis skirtumas šiek tiek glumina, nes EFSA pateikia e, kitokius duomenis nei AJOKA. Ir mes esame prieš EFSOS e, požiūrį, nes jis įveda netikrumo. Ir todėl mes pateikėme e, šį prieštaravimą dėl trijų GMO atspariems glikocitams. Ir šita diskusija vyko komitete ir plenarnėje sesijoje. 103352. E, ir e, mes turime pono komisaro Andriukaičio laišką, kurio data yra sausio 8. E, kas ten rašoma? Buvo atliktas EFSOS tyrimas, kuris sakė, kad 3 GMO yra saugus. Ir tai yra atskirų prekės ženklų įvertinimas. Ir yra aprašytas kiekvienas GMO. Šiame EFSOS ataskaitoje nėra a, aptarta bendra, nėra aptartas bendras šių medžiagų poveikis. Fokė, tai yra Vokietijos institucija tyrinti e, šį aspektą, sako, kad tai gali turėti neigiamų pasiekmių, jeigu šios medžiagos naudojamos kartu. Isaflutolis ir glikocidas ir komisija pripažįsta tą faktą, kad bendras egzistuoja bendra rizika, nes kai tos medžiagos nu, naudojamos kartu, jie gali turėti blogą poveikį. Taigi tai reikia peržiūrėti. Pasižiūrėjus į sinergijos poveikį, EFSA iš tikrųjų to ne, netiria. Taigi tai neanalizuoja bendro šių medžiagų poveikio. Ir būtent tai neužtikrina aplinkosaugos aspektų ir vartotojų teisų apsaugos. Taigi mums reikia prieštarauti šių medžiagų patvirtinimui. Jeigu yra glifocitas, orbicidas ir ikasaplotolis, orbicidas visi kartu, tai gali privesti tai gali baigtis um, žala žmogaus sveikatai. Ir dėl šios priežasties mes prieštaraujame ir manome, kad reiktų priimti tokią poziciją, kuri atspindėta e, rezoliucijoje. Dėkuoju, ponas Giombalas. Monsieur le, le Président, je vais. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi kolega pasakė esminius dalykus. Du dalykus norėčiau paminėti. Mm, visų pirma, e, pakeitimai. Matome, kad vyksta diskusijos ir yra kilęs susirūpinimas dėl aplinkos apsaugos Europoje. E, ypač vyksta diskusijos Europos institucijose, pavyzdžiui, dėl endokrininę medžiagą, trikdančių medžiagų e, komisija nesijima jokių veiksmų. Ir man atrodo, kad atėjo laikas mums suprasti, kad neturime daryti jokių kvailysčių. O mūsų kvailystė būtų komisijai leisti mm, ir toliau nieko nedaryti dėl GMO. Aš dabar nenoriu pradėti diskusijos, ar mes esame už ar prieš GMO. Tai nėra mūsų diskusijų tema, bet kyla klausimas, ar komisija ir toliau turi gali leisti e, prekiauti e, GMO. Na, mes esame balsavę ir atmetėme e, pasiūlymus dėl GMO priekybos renacionalizavimo. Ir dėl to mes teikiame kitus pakeitimus. Mes čia atstovaujame Europos žmonėms ir turėtume komisijai pateikti e, reikalavimą, o komisija juk yra vykdomasis e, organas, taigi turime reikalauti, kad komisija darytų tai, ko mes reikalaujame. Tačiau komisija ir toliau teikia leidimus GMO, nors e, matome, kad yra mokslinių įrodymų. E, dėl žalingo GMO poveikio sveikatai, ypač e, kelių medžiagų sąveikos žalingo poveikio sveikatai. Taigi manau, kad mes e, turime atmesti tokį komisijos darbo būdą, balsuodami už šį e, prieštaravimą. Turime atsižvelgti į piliečių reikalavimus, kurie vis griežtėja. Ir manau, kad turėtume iš esmės e, išnagrinėti GMO temą, kad galėtume suformuoti tokią globalesnę poziciją. E, nes e, manau, kad e, vėliau po keliarių metų mums teks pagalvoti apie tai, kokia buvo mūsų pozicija dėl GMO priekybos. Ačiū. Toliau Elenio, Eleonora Ery. E, prezidentė, jo mi. Dėkuoju, pirmininkė. Pritarsiu tam, ką sakė kolegos. Tai padarysiu labai detaliai, tik tais noriu pabrėžti, poreikį grįžti prie mūsų taikomos praktikos. Mes e, turime vykdyti įprastinę e, procedūrą. Šita e, GMO patvirtinimo procedūra turi tapti, mes turime vadovautis geriausią praktiką, o ji bus kaip išimtis. Ir tai, ką sako ponas Balas, tai svarbu pabrėžti, kad komisija dabar labai atidžiai e, turi įvertinti, kaip mes turėtume e, reaguoti. Ir žinome, kad piliečiai tikrai labai yra susirūpinę. Ir e, dėl tų priežasčių kurias išdėstė ponas Stat. Taip pat nepamirškime mokslinio įvertinimo. E, visi GMO yra e, baltymai, kurie yra atsparus glifocitui. Ir jie yra karcinogenai. Ir taigi mes manome, kad reikia toliau vykdyti mokslinius tyrimus ir GMO patvirtinimo procesas turi būti demokratiškesnis Taigi turiu tai pabrėžti, kad tai yra labai svarbu, atsižvelgiant į tai, jog mes prieštaraujame šiems naujiems gamo e, leidimams. Mes turime e, pasiūsti labai aiškę žinę komisijai ir e, paraginti juos rimtai atsižvelgti į parlamento poziciją, nes per pastaruosius mėnesius buvo tikrai rodoma didžiulė E, institucinė nepagarba. Balsavimas e, e, vyko plenarinė sesija prieš parlamentų išsakant savo nuomonę. Ir tai yra tikrai nepagarba. Tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į parlamento poziciją ir tikiuosi, kad mes tada galėsime išspręsti šią situaciją. Dėkuoju. Dabar kiti nariai, kurie prisidės prie diskusijos. Ponas Fijana. Fijalinė. Dėkoju pirmininką. Pirmininkė. Labai rimtai reikia atsižvelgti į šitas e, pastabas ir turime nustatyti labai aiškius kriterijus, e, sprendžiant, kada mes ketiname prieštarauti ir kada ne. E, šitie kriterijai labai paprasti yra du. Arba komisija viršė savo įgaliojimus ir todėl parlamentas sako ne, arba antra komisija E, tikrai nekreipia dėmesio į mokslinius duomenys ir tada parlamentas turėtų pasakyti ne. Šiuo atveju nieko to neįvyko. Mes tai žinome. Ir e, tiesiog šitie prieštaravimai netinka šitų kriterijų. Ir e, todėl žalieji ir kiti atranda savo kriterijus naujus. Ir vienas iš, e, iš jų yra procedūriniai kriterijai, o tam, kad juos atitiktų, reikia parašyti istoriją. Taigi pirmiausia, turime pasakyti, kad mes atmetame tai, prieštaraujame, tai yra teisingai, mes prieštaraujame komisijos pasiūlymų, jie atmetame, kad valstybės narės galėtų uždrausti gamo importą. Ir todėl sakome, kad mes galime tai padaryti. Tačiau pažvelgime, kas buvo praeitie, kai buvo daugybė skirtingų priežasčių šiame komitete, kodėl mes galėjome atmesti šios pasiūlymus. Kai kas iš mūsų, pavyzdžiui, aš, tam prieštaravome ne, ne todėl, kad buvo pakankamai lengva apriboti importu, importą, bet kai kurie iš mūsų tam prieštaravome dėl rizikos fragmentuoti bendrąją rinką. Tačiau kai kurie e, turi savo tiesą dėl to at, atmetimo. At, toliau dėl glifocito šie GMO yra sukurti taip, kad būtų atsparesni glifocidui, todėl mes turime jie atmesti. Tačiau net jeigu mums tai tikrai kelia nerima, jis vis dar pagal REACH leidžiamas ir todėl pagal mūsų teisės aktus galima jį naudoti. Ir e, būtent todėl yra manoma, kad jie yra e, karcinogenai. Tai yra tikrai nerima keliančios e, medžiagos, tačiau jos yra teisėtos Europoje ir mes norime uždrausti GMO importą. Dėl to, kad trečiosios šalise jį galima a, naudoti kartu su medžiagomis, kurios yra teisėtos Europoje. Tačiau a, tikrai kalbame ne apie procedūrą ir kriterijus, tiesiog kalbame apie faktą, kad e, kai mes balsavome, norėdami atmesti naująjį ES pasiūlymą dėl importo apribojimo ir um, galimybės suteikimo valstybėms narėms uždrausti impo, GMO, GMO importą, e, mes uh, taip pat uh, turime, e, norėjome e, moratoriumo, tačiau šios komitetas nusprendė e, jo neorganizuoti ir EPP pralaimėjo balsavimą. Tačiau dabar jie nori tą moratoriumą įvesti iš naujo dėl to, kad kiekvienas GMO atskirai būtų patvirtintas. Ir tai labai um, svarbu pabrėžti, kad jie tai daro per užpakalinės duris. Todėl mes turime būtinai atmesti šios du pasiūlymus niekas kitas nėra pagrista, todėl aš raginu komitetą atmesti visus juos tris. Ačiū. Thank you, and next is Ms. Gerling. Ačiū toliau, ponia Gerling. Ačiū pirmininkė. Mm, norėčiau pritarti viskam, ką sakė Kristoferis. Mm, atkreipiu dėmesį, kad šio prieštaravimo mm, procedūriniai pagrindai yra visiškai dirbtini. Jau antrą kartą mes turime gilintis į procedūrinius pagrindus, nes buvo tiesiog paprašyta parengti naują pranešimą. Tačiau tai nereiškia, kad yra pagrindas. E, buvo sakyta, kad kadangi EPP paprašė naujo pasiūlymo, komisija pažeidė procedūrą. Ne, tai yra nesąmonė. Kiek komisija nėra parengusi deklaracijų, kiek parlamentas nėra parengęs rezoliucijų komisijai, kokiais klausimais. Tai nėra procedūros, tai nėra darbo tvarka. Tiesiog tai reiškia, kad kažkas netliko savo darbo. Ir jeigu visa tai tęsis, turiu galvoje, jeigu mes ir toliau turėsime gaišti savo laiką ir dalyvauti tose nesibaigiančiose diskusijose, Atsiprašau, ponė Gelink, atrodo, kad kilo problemų su vertimu į prancūzų kalbą. Ne, dabar viskas gerai. Atsiprašau, tęskite. Taigi, tai nėra susijęs su darbo tvarka, bet akivaizdu, kad kai tik bus teikiamas koks nors patvirtinimas, mus ir vėl užgrius tie patys darbai, kadangi mes ir vėl uh, ir vėl susitursime su tuo, tai aš tada e, teiksiu rezoliuciją, kurioje būtų pareikšta, kad tai nėra susijęs su darbo tvarka. Ir aš tikrai esu pasirengusi diskutuoti e, su žmonėmis, kurie turi aiškių nuomonių, bet nekalbėkime apie šias procedūrinės nesąmonės. Apie glifocitus mes jau tiek daug kartų kalbėjome, kad aš nebepradėsiu iš naujo e, šios diskusijos, bet Pasakysiu tik tai, kad glifosit, į glifositą, į glifosatą gilinosi ir EFSA ir kitos institucijos. E, EFSA yra ta institucija, kurios rekomendacijomis vadovaujasi parlamentas ir komisija. Na, galima e, gilintis ir į kitos institucijos rekomendacijas, į ARK rekomendacijas, bet Mm, šis parlamentas vis dėlto oficialiai atsižvelgia į EFSOS rekomendacijas. Jeigu norima uždrausti GMO, aš žinau, kad visi, kurie e, apie tai kalba, nori uždrausti GMO ir nereikėtų tiesiog prisidengti procedūromis. Pasakykite aiškiai ir teikite tokį pasiūlymą parlamentui, parlamente. Neturime vėl ir vėl gaišti diskusijų tiem patiem dalykam. Pone Jūso. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio norėdama pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Fielneris. Pridursiu tik vieną dalyką. Ar mes dabar diskutuojame apie glifosatus, o jeigu kalbame apie glifosatą, tai yra medžiaga patvirtinta pagal ryč reglamentą. JAR, kad liko tyrimą. Dėl glifosato ir EFSA taip pat į tai gilinosi, rezultatai gal gali būti kažkokie kitokie. Na, galbūt buvo gilinamasi į truputį skirtingas medžiagas, dėl to ir buvo gauti skirtingi rezultatai. Žalieji galbūt nori e, leisti GMO, jeigu tuo pačiu metu, naudoti GMO, jeigu tuo pačiu metu nenaudojamas glifosatas. Bet kyla klausimas, ar mes kalbame apie GMO leidimą ar ne. Aš balsavau prieš reglamentą, nes manau, kad e, jis prieštaravo kitiem teisės aktams. Na, mes gal ir siekiame uždrausti GMO, bet e, vis tiek jie kažkaip bus importuojami, kaip yra importuojamos sojų pupelės. Ačiū toliau, ponas Balcio. Elnök úr, köszönöm a szót. Igyekszek rövid lenni ebben a nagyon érdekes vitában. Kalbėsiu labai trumpai. Vyksta įdomi diskusija, bet manau, kad akivaizdu, jog nuomonės išsiskiria. Na, susirūpinimas kyla dėl dviejų dalykų. Jeigu mes teikiame šį prieštaravimą, tai reiškia, kad GMO produktų naudojimas vis dėlto neleidžia mums sakyti, kad GMO neturi jokio poveikio sveikatai. Kita vertus, e, bendra rinka, kaip yra su bendra rinka, aš manau, kad mm, mano kaip e, šio komiteto nario atsakomybė yra aiški. Aš turiu spręsti ne remdamasis bendra rinka, bet turiu galvoti apie e, žmonių sveikatą. E, e, Ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas Alde vardu. Manau, kad akivaizdu, ką daro uh, žalieji ir kiti. Jie tiesiog pasisako prieš GMO iš principo ir dabar ieško argumentų prieš GMO. Ir tie argumentai yra tik procedūriniai ir aš čia pritariu ponui Fielnė. Ar žinoma, nėra taip, kad tai, ką jie sako, yra netiesa. Bet mes, mm, Alden, nenorime vadovautis tokia logika, mes nenorime likti aklavėtėje. Žinoma, mums reikia geresnių teisės aktų, turime rasti išeitį iš šios aklavėtės, bet neturėt, ir neturėtume taiksyti su tą aklavėtę dėl deleguotojų aktų. O dėl pačių GMO turėtume surenkti e, tinkamą diskusiją, turime pasirinkti tos diskusijos techniką ir tikrai Kartais GMO nėra naudojami tinkai, bet ar, tarkime, pavyzdžiui, turėtume uždrausti antibiotikus, todėl kad yra išsivystęs atsparumas antibiotikams, juk ne. Taigi mes turime galvoti apie diskusijų techniką, tai diskusijų būdą. EFSA yra pateikusi savo rekomendacijas, sakė, kad tos medžiagos yra saugios. Ar mes kaip politikai galime sakyti, kad ne, nesutinkame tokią nuomonę. Taigi, ar mes balsuosime už šį prieštaravimą. Kad ir kaip būtų, būtų naudinga surenkti tikrą nuoširdžią diskusiją apie GMO. Na, turiu pasakyti, kad nesu, iki šiol negirdėjau argumentų, kad tik didelės daugianacionalinės e, įmonės gauna teisę naudoti šios GMO. Ačiū, nematau kitų norinčių pasisakyti. A, ne, dar ponas Stas e, galės turbūt sureaguoti. Ačiū. Na, norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Fielner ir ponė Gerling. Man atrodo, kad čia yra žaidžiami tam tikri žaidimai. Jūs tai bandote pristatyti kaip žaliųjų klausimą. Yra, bet yra EPP, yra SND, GUE, e, kitos frakcijos taip pat pritarė, taigi ne tik žalieji už tai pasisako. Taip pat e, skaičiau ir tam tikrą jungtinės karalystės medžiagą. Ten taip pat buvo dėstomi tokie argumentai, kuriuos e, dabar minėjo ponė Gerling ir ponas Fielner. Dėl procedūrinių dalykų, na, manau, kad tokie m, mm, tie teiginiai, kurie buvo išsakyti, yra nepagristi. Mes dar 2015 metais prašėme, kad PMO tvirtinimo procedūra taptų demokratiškesnė. Taip ir buvo padaryta, kalbant apie maisto ir pašarų importą, tačiau parlamentas atmetė daugelį pasiūlymų remdamasis e, bendros rinkos sumetimais. Parlamente bendraja rinka buvo pasinaudota kaip viena iš priežasčių atmetant komisijos pasiūlymą, bet tai nėra reikalo esmė. Parlamentas nori, kad komisija pateiktų naują pasiūlymą, kuriame būtų numatytas demokratiškesnis GMO tvirtinimo ir importo, demokratiškesnė e, GMO tvirtinimo ir importo tvarka. Yra susidariusi nemaža valstybių narių grupė, kuri pasisako prieš e, GMO, bet nėra kvalifikuotos daugumos, kuri pasisakytų už arba prieš. Ir manau, kad pažangos nepasieksime, kol nebus numatyta demokratiška šių sprendimų prieimimo tvarka. Mas Fielner, ponė Görling sakė, kad čia remiamasi, teikiant argumentus, remiamasi tam tikrais teisės aktais, bet, na, noriu pacituoti. E, pagal teisės aktus turi, būti, turi pasireikšti e, kaupiamasis akumuliatyvus e, poveikis. Bet taip nėra ir teisės aktuose pripažįstama, kad šioje srityje reikia atlikti tolesnius tyrimus. Taigi ponas Andriukaitis pripažįsta, kad tų medžiagų sąveika ir kumuliatyvinis poveikis minimi teisės aktuose. Bet EFSA šių dalykų neanalizuoja. Ir būtent šiuo argumentu ir vadovaujamas įteikiant prašymus tvirtinti šias medžiagas. Na, mes turėtume vadovautis atsargumo principų ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl neturime pritarti šiems GMO. Mm. Ačiū. Ponui Stas, dabar suteiksiu žodį komisijai. Thank you very much, uh, Mr. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tai, kad sutikėte man galimybę sureaguoti į rezoliucijos projektus. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kad trys paraiškos leisti naudoti medžiagas atitinka procedūrą, kuri yra numatyta GMO teisė, skirtiems teisės aktos, aktuose, kurios patvirtino ir taryba, ir Europos parlamentas. EFSA atliko e, išsamų poveikio vertinimą, e, pasiremdama pačiais aukščiausiais mokslo standartais. Ir ji, nusprė, patvir, ji priėmė tris, tris nuomonės dėl GMO ir nusprendė, kad e, jie yra saugus, vertinant poveikį žmogaus sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinkai. Pagal numatytą tvarką valstybės narės gali komentuoti EFSOS nuomonę, taip ir jos ir padarė, laikantis teisės aktų. Visuomenė taip pat galėjo pateikti savo pastabas ir uh, tos pastabos buvo nusiųstos EFSA, kad ji jas išnagrinėtų. E, tačiau niekas nesubijojo teigiamų EFSOS įvertinimų. Ir remiantis šio vertinimu, remdamasis šio komis, e, vertinimu, komisija pasiūlė patvirtinti šias, e, e, šios tris GMO organizmus. Mes visiškai laikomės GMO skirti, skirti, tose teisėms skirti, skirtose teisės aktuose numaty, numatytų tikslų ir tvarkos lapkričio 18 dieną Nuolatinėme komitete buvo balsuojama, nebuvo surinkta dauguma. Laikantis komitologijos e, procedūros mes skreipėmės į a, a, apeliacijų komitetą, kuri e, gruodžio 11 dieną. Tačiau sprendimas dar nėra priimtas. Norėčiau paaiškinti Jums kelis elementus, e, kelis dalykus, kurie parodos, kad mes esame pasiruošę išgirsti parlamento nuomonę. Pirmiausia, Aš manau, kad labai svarbu yra aiškiai pasakyti, kad, kad susirūpinimas dėl glifosato, kuriam yra atsparus šie GM organizmai, bus uh, nagrinėjamas galvojant apie uh, vertinant pest, atsparumą pesticidams ir vertinant didžiausius pesticidų kiekius tam nebus taikomi GM organizmas e, skirti teisės aktai. Tai reiškia, kad e, mes atsižvelgsime valstybių narių ir jų, jūsų pastabas, tuomet, kai bus e, vertinamas, kai bus nustatomi didžiausi leistini pesticidų kiekiai. Tai yra skirtingas dalykas, jis nėra tiesiogiai susijęs su GMO. Nereikia jų painioti, bet to norėčiau Jums priminti kad rezoliucijoje yra prašoma e, sustabdyti e, autorizavimo procesą, nes komisijos siūlomas reglamentas nesusilaukė parlamento pritarimo. Norėčiau Jums priminti, kad komisija pateikė pasiūlymą, kuris leidžia valstybėms narėjams atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus ir ypatingas priežastis priimti savo sprendimus. Deja, šis komisijos pasiūlymas buvo atmestas, bet dėl kitų priežasčių. Ir mes apgalėstaujame, kad tai pavyko, nes mes manome, kaip ir praeitį, e, manime praeitėje, kad e, mes pasirinkome teisingą kelią ir ponas Miliukaitis ir ponia Bienkovska pasakė, kad naujo pasiūlymo jie neketina teikti mes galime toliau nagrinėti pateiktą pasiūlymą taryboje ir tos darybos turėtų prasidėti netrukus e, ir vyks jos pirmininkaujant Niderlandams. Norėčiau priminti Jums, kad e, teikiant bet kokį pasiūlymą, teisėkuros pasiūlymą, reikia atsižvelgti į galiojančias taisyklės. Ir e, tos taisyklės galioja tol, kol jos galioja, kol jos nėra pakeistos. Kitaip tariant, komisija ir toliau privalo taikyti galiojančius teisės aktus nes jūs atsisakėte keisti tuos teisės aktus. Tai reiškia, kad komisija ir toliau turi nagrinėti paraiškas taip, kaip yra numatyta. Ir iš tikrųjų mes gavome kelias paraiškas autorizuoti kai kurios organizmus gruodžio mėnesį. Komisijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad komisija mano, kad nėra jokių priežasčių simti šios e, tris leidimus. Pirmiausia, dėl to, kad EFSA davė teigiamą nuomonę dėl šių genetiškai modifikuotų organizmų. Dėkuoju. Thank you very much. Dėkuoju. O dabar mes pradėsime balsuoti elektroniniu būdu, balsuosime ne vien dėl pareikštų prieštaravimų, bet ir dėl kitų klausimų. Taigi, taigi prašau pasitikrint, ar jūsų balsavimo kortelė veikia teisingai, ar galime pradėti balsavimą. she has to ask to, okay. to get the card. We okay, we, will, we would like to ask you to, to ask someone to, to get a card till. Taip, taip, mes suprantame, kad jūs neturite balsavimo kortelės, mes jūs tiesiog kelkite ranką. Taigi, pirmasis balsavimas dėl prieštaravimo susijusio su FG72 sojos pupelėmis. Pradedame balsuoti. I close the vote. Balsavimas baigtas. Socialistų balsų yra per daug. Taip, taip, neblogai jūs. Um, neblogas buvo bandymas. Taip, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau mes balsuosime dėl genetiškai modifikuotų sojos pupelių MON 877008. Prašau balsuoti. I close the vote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl prieštaravimo E, geniškai modifikuotom sojų pupelėm MON 8775. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Okay. Next vote is the discharge of the. Toliau mes balsuosime dėl Europos komisijos 2014 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo.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 Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame. Close the vote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl Europos maisto saugos tarnybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Pirmasis pakeitimas, kas už? atsiprašau, aplinkosaugos, e, e, aplinkosaugos tarnyba. Aplinkosaugos tarnyba. O kas yra parašyta jūsų balsavimo sąraše? Maisto saugos tarnyba. Gerai, taip ir yra. Taip gal aš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 Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Dabar e, balsuojame dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais elektroninis balsavimas. Balsuojame. Close the vote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Next is... Toliau balsuosime dėl Europos cheminių medžiagų agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo, jei jūs neprieštaraujate, dėl ekos biudžeto, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtoji pastraipa, techninis pataisimas, dėl jo nebalsuojame. Toliau antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, balsuosime dėl skirų dalių. Atsiprašau, pasitaisiu pirmininkas, antrasis pakeitimas, kas už. Atsiprašau, nepasižymėjau, taigi dabar sugrįžtume prie trečiojo pakeitimo, pirmoji dalis to pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, a, atkrenta antroji dalis, taip. Pateiktas yra pakeitimas žodžiu, ar kas nors prieštaravė tam, kad mes dėl jo, dėl jo balsuotume. A, ne, atkrenta ir tas pakeitimas. Gerai. Dėkoju, dėkoju už tokį bendradarbiavimą, už pagalbą man. Ketvirtasis pakeitimas. Puls. Taip, bet tas pakeitimas atkrito. Taip, pakeitimas, kuris buvo pateiktas žodžiu, atkrito. Todėl net ir nereikia prieštarauti, bet aš puikiai supratau jūsų intencijas, puikiai supratau, ką norėjote man pasakyti. Can... Taip, taip, po posėdžio mes galėsime visi susitikti ir aptarti visus savo prieštaravimus. Taigi dabar ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas, susakė, patvirtinti. Penktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštasis toliau. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Septintasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas buvo atsimtas, taigi dabar galutinis balsavimas, balsuojame dėl visų dokumentų su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau mes balsuosime dėl Europos aplinkos agentūros. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš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 kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar galutinės balsavimas, elektroniniu būdu balsuojame, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Galutinis balsavimas, elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta.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 Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikę, atmesta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikę, atmesta. Galutinės balsavimas balsuojame elektroniniu būdu, galime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Na kągi. Yeah. Okay, next is the... Toliau balsuosime dėl 2016 metų metinės augimo apžvalgos, nes vis, visų mums supimų įstaigų biudžeto įvykdymą, įvykdymą jau patvirtiname. Taigi pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas silaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas buvo atsimtas, taigi periname prie tryliktojo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 49 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Toliau balsuojame dėl 52 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, kad reikėtų pasitikrinti. Taigi, Balsuojame elektroniniu būdu dėl 54 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Na kągi, baigėme balsavimo procedūrą. Dėkoju visiems už dalyvavimą. Yeah, end of the meeting. So, this is end of the meeting. Na kągi, čia mes ir baigsime posėdį, linkiu visiems gražios dienos. Yeah. Like you... Norėčiau paprašyti jūsų, kadangi e, netrukus prasidės koordinatorių posėdis. prašau išeiti iš salės, išskyrus koordinatorius.